Kolejny punkt porządku obrad. Kitas darbotvarkės punktas, paskutinis, tai yra klausimai, kuriuos atsakoma žodžiu. Europos Sąjungos lyčių lygybės ir galių moteriams suteikimo vystomo bendradarbiavimo srityje plano atnaujinimas. Paprašysiu pasisakyti šio klausimo autorės. kolegės Lindas McKevan. Prašau, penkios minutės. Um, th thank you very much, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, tarybos atstovė, mes dirbame labai vėlyvą valandą, bet aš džiaugiuosi, kad mes galime šiandien vis tiek aptarti šį labai svarbų klausimą. Aš tikiuosi, kad jūs suprantat, kad jis yra svarbus. Mes norėjome uh, surinkti šią diskusiją, todėl kad mes norime, kad komisija ir valstybės narės įsipareigotų realiai pakeisti savo požiūrį lyčių lygybės ir moterių galinimo klausimais e, ir jų traktavimo mūsų vystymo bendradarbiavimo politikoje. Mes nenorime, kad mūsų institucijos tik kalbėtų apie e, šių veiksmų e, svarbą. Mes manome, kad mums reikia tik taip suintensyvinti savo pastangas Todėl, kad komisija cituoja teigia, kad, mū, kad mūsų paslaugos e, šiai, uh, stiprinant moterų įgalinimą yra labai uh, e, nevientisos ir nepadeda mums pasiekti užsibrieštų tikslų. Taigi tikrųjų reikia kažką keisti, bet aš nenoriu kalbėti vien neigiamai. Mūsų rezoliucijos projekte komisija raginama yra parengti naują lyčių lygybės uh, veiksmų planą tam, kad e, būtų nusiųstas labai aiškus politinis signalas, kad mums reikia realiai kažką keisti. Mums reikia pasakyti, kad lyčių lygybė yra svarbi tema ir moterų įgalinimas taip pat turėtų būti dalykas, kuriam būtų skiriama daugiau dėmesio plėtojant visumą į bendradarbiavimą. Bet to mes girdėjome gandų ir dėja tie gandai pasitvirtino, kad komisija nori. Uh, parengti tokį veiksmų planą, bet paskelbti jį kaip darbuotojams skirtą dokumentą, o ne kaip komunikatą. Ir po to, kai vyko balsavimas komitete, sužinojome, kad komisija iš tikrųjų parengė šį dokumentą kaip darbuotojams skirtą dokumentą. Komisija da, Nekartą yra teigusi, kad ji nenori, kad kai kam atrodytų, kad ji tiesiog rengia vieną komunikatą po kito. Bet aš manau, kad ne, ne apie tai reikia galvoti. Pažvelkime į e, mūsų pastarąją programą. Ir mums visiems pasidarės akivaizdu, kodėl jūs nenorėjote viešai e, apie tai kalbėti. Tiek Europos išorės veiksmų taryboje, tiek delegacijose ne, nepavyko da, a, e, tinkamai paaiškinti darbuotojams, kad moterų įgalinimas yra labai svarbus. Jei, tai, jei jūs būtumėte parengę komunikatą, tas komunika, tą komunikatą būtų turėjus patvirtinti visa komisija. Ir tuomet e, tas dokumentas parodytų, kad e, kokia yra reali ES politika. Tačiau jūs pasirinkote kitokią dokumento formą. Ir aš manau, kad, e, taigi, jūs, kad jūs pasirinkote tokį, būtent tokią dokumento formą, tikrai neparodo, kad jūs esat pasiruošę uh, E, kažką keisti. Komisijos narys ponas Timirman užtikrino mus, kad jis yra feministas ir kad jis yra pasiryžęs tinkamai įgyvendinti naują e, programą. Ir e, aš žinau, kad ir jūs, ponės Lenydės, ir kiti komisijos nariai, ir taryba nori iš tikrųjų, kad būtų keičiamas mūsų požiūris. Mums reikia konkrečios politikos, kuriai būtų skirtas tinkamas tinkamas finansavimas. Mes norime, kad lyčių lygybė būtų viena iš politikos ryšių, kuri, kurią rūpintųsi e, komisijos atstovybės trečiose šalyse. Mes norime plėtoti dialogą su trečiomis šalimis šio, šią temą. Taip pat norime daugiau kalbėti apie tai, kad reikia e, atsisakyti diskriminuojančios praktikos, kad reikia užtikrinti, kad vyrų moterų atlyginimai būtų e, vienodi. Taip pat reikėtų geriau rūpintis reprodukcinę sveikatą ir, ir, ir reprodukcinėmis teisėmis. Komisijos nariai, man būtų gerai, būtų, aš būčiau dėkinga, jeigu jūs paaiškintumėt, kaip jūs ketinate finansuoti tą veiksmų planą ir, kad, kad, ir kaip jūs vadintumėte tą dokumentą. Be to mes norėtume, kad būtų suintensyvintos pastangos taip pat įgyvendinant ir tvaraus vystimosi tikslus. moterų įgalinimo yra skirti devini tikslai ir tai, tik, e, mes turime paversti tuos tikslus realiais veiksmais. Labai dažnai de, teigiama, kad e, mums Reikia pirmiausia surinkti tinkamus statistikos duomenys ir reikia, kad visi tie statistikos duomenys būtų suskirstyti pagal vyrų, vyrus ir moteris. Tai taip galėsime realiai keisti vyrų ir merginų gyvenimą. New York'e mes kalbėjome, kad e, mes norime, kad e, visi paremtų mūsų pastangas ir mes šiuose rūmose jūs remiame ir tikimės, kad jūs imsitės realių veiksmų gyvendinant šį veiksmų planą. No, Ačiū. Gerbama pranešėja, Europos Sąjungos taryba, ponas Šmit. Ačiū, pirmininkė, pono ir ponios. Prisipažinsiu, ir aš esu feministas. Kodėl? Nes turėjau progą ankstesnėme, ankstesnėje karjeroje dirbti vystimosi srityje ir Esu įsitikinęs, kad vystimasis įmanomas tik per moterų švietimą ir per ekonominį moterų gyvenimą. Tai ekonominė ateitis yra moteris. Ir be kita ko, vyrų ir moterų lygybė yra ES vertybių šerdis. Ji tvirtinta Europos juridinėje ir politinėje aky, turi būti saugomos moterų teisės, ir įvairiose, įvairiose jų gyvenimo srityse. Pastaruoju metu buvo patvirtinta programa po 15 metų, bet ir, nes neminėjome, penkia, penktuosius jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos metus ir 20-ąjį gimtadienį po to, kai buvo patvirtinta e, specialioji programa Ir dėl to tokiame kontekste valstybės narės stiprina savo pastangas šią temą, kuri joms prioritetinė. Antrojo šių metų pusmečio metu pirmininkautis Luksemburgas ir toliau tęsia taryboje per pastarusius metus pradėtą darbą lyčių lygybės ir vystimo srityje. Pirmiausia, remiamasi tarybos perėtais metais patvirtinomis išvadomis dėl moterų ir vyrų lyčių lygybės uh, vystimojo bendradarbiavimo srityje, lyčių lygybė lieka ES šerdis ir vidaus ir užsienio politikoje. O taryboje mes aktyviai šiuo metu bendradarbiavame su valstybėmis narėmis, komisija ir išorės veiksmų tarnyba, siekdami įgyvendinti naują veiksmų planą, kuriuo siekame užtikrinti moterų ir vyrų lygybės ir galių moterims suteikimo. Pasaulio lygmenių pasiekta nemažai pažangos, siekiant užtikrinti vyrų ir moterų lygybę, bei galių moteriams ir merginoms teikimą, mergaičių galimybę mokytis, bent jau pradinį mokslą baigti pastaraisiais metais labai pagerėjo, o moterų ekonominė nepriklausomybė vis auga. Vis daugėja moterų, kurios šiandien turi galimybę pasinaudoti moderniomis kontracepcijos priemonėmis, o jaunų moterų mirtingumas smarkiai krito. Ir vis tik tai reikia pasakyti, kad pažanga nepakankama, netokia greita, kaip pageidautumėm ir kol kas tarp regionų, tarp valstybių, o kartais ir pačioje valstybėje padėtis labai smarkiai skiriasi. Kasdien visame pasaulyje matome išpolius prieš moteris, prieš merginas, prieš mergaitės jų galimybę mokytis, diskriminacija darbo rinkoje, mažesnės darbo užmokestis už vienodą darbą, smurtas šeimoje, seksualinis išnaudojimas, genitalijų žalojimas mums nuolat primena, kaip svarbu, kad ES nesumažintų savo pastangų kovoti su šitais reiškiniais. Ir šio požiūriu mes manome, kad naujas veiksmų planas, kurį neseniai pristatė komisija, yra veiksminga priemonė moterų ir mergaičių teisių įgyvendinimu ir padeda gerinti moterų ir mergaičių teisės tų, kurioms šiandien vis dar diskriminuojamos. Mes palankiai vertinam tai, kad ataskaita dėl naujo veiksmų plano įgyvendinimo yra privaloma ir jinai vertinama kaip bendras visų ES veikėjų darbas. Kitoks novatoriškas darbas, kultūrinis poslinkis institucijose, kuris numatytas dokumente, kuris vadinasi, kuris ragina Europos delegacijas ir visas valstybės narės taikyti horizontalų požiūrį visose sektoriuose ir per artimiausias dienas ir savaitės mes ir toliau taryboje aktyviai dirbsime šią temą. Lytis ir vyst, lyčių lygybė ir vystimasis bus įtrauktas į užsienio reikalų tarybą, tarybos darbotvarkę, kur ministrai, vystimosi ministrai diskutuos šią temą spalio 26 dieną. Čia bus aptartas ir naujasis veiksmų planas lyčių lygybė užtikrinti. Pona ir ponios, gerbėmi parlamento nariai, ES ir toliau turi kovoti siekandama užtikrinti lyčių lygybę tarp vyrų ir moterų. Galiu Jūs patikinti, kad pirmininkantis Luksemburgas padarys viską, kad to pasiektumėm. Dėkui. Ačiū, ponė ministrė. Europos komisijos vardu komis, komisaras Kristos. Ačiū. Gerbiami kolegos, garbingi parlamento nariai, aš čia stoviu prieš jų savo kolegos e, pono Nimecos vardu. Tikiuosi, man pavyks atsakyti į jūsų klausimus ir išdėstyti jums komisijos poziciją. Pasaulio mastu atsiliekama nuo lyčių lygybės tikslų pasiekimo, o ES nori paspartinti tų tikslų siekimą su labiau tikslingu finansavimu ir politiniu vadovavimu visose išorės politikos srityse, be kita ko ir tarptautinio bendradarbiavimo ir vystimosi srityje. Mes patvirtinam šį ketinimą, tą padarėme pastarajame globaliajame procese, kur buvo tvirtinami nauji tvaraus vystimosi tikslai, būtent tokiu keliu eina Europos komisijos tarnybos ir išorės veiksmų tarnyba. Būtent tai turėjo omenyje, kai teikia naują veiksmų planą lyčių lygybei ir, moterų, ir galių moterims suteikimui per ES išorės santykius nuo 16 iki 20 metų. Vertinant apimti ir turinį Šis planas ambicingesnis, labiau orientuotas į rezultatus negu dabartinis ES lyčių lygybės veiksmų planas, kuris tuoj baigs galioti. Jis apima platesnę temų įvairovę, platesnį geografinį spektrą, jis bus taikomas visose ES išorės politikos rytise, be kita ko priekybos, o kur reikia ir humanitarnės pagalbos rytise. Jis bus taikomas visose mūsų valstybėse partnerėse, be kita ko ir sudėtingose, pažeidžiamosios situacijose, skubos reakcijos reikalaujančios situacijose, numatys pagalbą moterims ir mergaitėms, kad būtų galima panaikinti bet kokią smurtavimo ar diskriminacijos formą, kad jos turėtų vienodą prieigą prie ekonominių, gamtos išteklių, kad jos ir socialinių ir politinių požiūrių turėtų reikiamas galės. Noriu pabrėžti, kad užmojo lygis ir šios naujos sistemos įsipareigojimų lygis ne pablogėjo nuo to, kad dokumentas yra komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Komisijos tarnybos ir išorės veiksmų tarnyba glaučiai bendradarbiauja, nusekliai bendradarbiauja, strategiškai bendradarbiauja, siekdami užtikrinti, kad mergaičių ir moterų galių suteikimas virstų realia padėtimi. Ir šiuo požiūriu mes tikimės, kad valstybės narės tokiai naujai mūsų pozicijai pritars, tą padarys netrukus patvirtindamos atitinkamas tarybos išvadas, kad tokiu būdu koordinuoti veiksmai būtų taikomi vienodai ir visur ES lygmenių. Čia norėčiau pakviesti Europos parlamentą prisidėti prie šių kolektyvinių veiksmų, kad mes galėtumėm maksimaliai padaryti poveikį ir esu įsitikinęs, kad pokyčiai turi prasidėti nuo mūsų pačių, nuo namų, institucinės kultūros pokyčiai, be kita ko imantis atsakomybės visose ES institucijose ir valstybės narėse yra būtini faktoriai, kad galėtumėm veiksmingiau įgyvendinti e, rezultatus susijusius su lyčių lygybė. Būkite tikri, kad reikiami žmogiškiai ištekliai, finansiniai ištekliai ir ekspertų žinios tam tikslui pasiekti bus suteikti. Pavyzdžiui, specifinė parama bus teikiama uh, mūsų darbuotojams ES delegacijose ir vadavietėse bus sukurta speciali pagalba per helpdesk ir tikslinius mokymus, komisijos įsipareigojimai irgi yra pamatuojami. Vystimosi bendradarbiavimo instrumentas jau dabar mm, skiria apie 100 milijonų eurų priemonėms skirtoms lyčių lygybei. Dar daugiau bus išleista per programas, kurios skirtos kitiems prioritetiniams sektoriams, kaip kad žemės ūkio, energetikos, teisingumo ir migracijos. Tačiau ir čia bus nuosekliai atsižvelgama į moterų ir mergaičių perspektyvą. Stipri stebėjimo ir ataskaitų teikimo struktūra taip pat bus sukurta tam, kad visais lygmenimis už rezultatus, gyvenimo rezultatus būtų atsiskaitoma. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes esam pasiryžę veiksmingai gyvendinti šią naują lyčių lygybės sistemą ir pasirūpinti, kad būtų padaryti visi reikiami pokyčiai. Mes tikimės jūsų šio parlamento pritarimo ir paramos. Aš pats nebejoju, kad parlamentas parems tokią komisijos iniciatyvą. Nuoširdžiai visiems dėkoju. Dėkoju, komisarė. Dabar frakcijų vardu pasisakys parlamento nariai. Pirmasis EPP vardu kalbės ponas Štie. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėją Linda McEwen. Norėčiau taip pat ir pasveikinti su veiksmų plano atnaujinimu. Ir veiksmų planas atnaujimas būtent tą formą, kurią mes ir, kurios mes ir tikėjomės priimdami atitinkamą sprendimą dėvę komitete. 14 milijonų merginų, mergaičių per kasmet yra priverstinai ištekinamos, 20 milijonų nelanko mokyklos. Daugybėje šalių yra diskriminaciniai įstatymai, diskriminacinės praktikos, moteriams nesuteikiamos įvairios teisės, jos nedalyvauja nei politinėme, nei ekonominėme gyvenime. Kartai kai kuriuose šalise e, mergaitėms net neleidžiama gimti. Tuo tarpu moterys paprastai investuoja savo visas uždirbtas lėšas šeimai, o vyrai tai daro tik tai iki 30-40 procentų savo pajamų. Jeigu, tik deš, jeigu bent 10 procentų moterų ir mergaičių eina į mokyklas, tai vidaus produktas išauga 3 procentais, yra tokie paskaičiavimai. Taigi, reikia išaiškinti visiems, kad moterų vaidmens stiprinimas yra uh, dalykas, kuris, kurį daryti apsimoka. Savo rezoliucijoje praeitais metais mes aiškiai pabrėžėme, kad moteris ne tik tai turi būti, joms ne tik tai turi būti suteikiamos vienodos teisės, bet jos apskritai turi turėti pagrindinį vaidmenį ekonominėme gyvenime. Toliau SRD frakcijos vardu kalbės kolegė Frunculica. Tris minutės. Kolega Frunculica. Pirmininkė, ponios ir ponai. Moterų įgalinimas yra labai svarbus dalykas. Tai yra žmogaus teisų klausimas, tai yra ir sąlyga pasiekti tvarių plėros, plėtros tikslų penk... atitinkamų laikotarpių. Manau, kad laikotarpio vidurio peržiūra yra geras momentas peržiūrėti šią politiką ir kitaip sudėlioti akcentus jeigu to reikia. Tūkstantmečio tikslose buvo kalbama apie moterų teisės, apie jų įgalinimą, apie jų teisinės padėties pagerinimą, apie moterų, motinų sveikatos gerinimą ir panašiai. Vis dėlto šių tikslų mums pavyk, nepavyko pasiekti visų mastų. Moterų įgalinimas ir lygiai teisiškumo skatinimas daugelie valstybių buvo labai lėtas procesas. Uh, ir 10-15 metų laikotarpio peržiūra aiškiai rodo, kad reikia kažką keisti, reikia stiprinti moterų įgalinimą ir gerinti lygybės padėtį. Tam reikia ir komisijos pastangų, ir Europos išorės veiksmų tarnybos geresnių pastangų, didesnių pastangų ir geresnio darbo šioje srityje. Mes turime skatinti moterų ir moterų organizacijų stipresnį dalyvavimą visuomeninėme, viešajame gyvenime. Turime stiprinti kovą su prievarta moterų atžvilgiu ir stengtis sulyginti moterų ir vyrų atlyginimus visose srityse. Tai turėtų būti mūsų ateities darbo prioritetai. Taip pat reikia stengtis mažinti moterų diskriminacija, jos turi, ne, ne, moteris neturi būti verčiamos tekėti ar turėti vaikų prieš savo valią ir turi pilnumas sudalyvauti visuomenėme gyvenime. Tai turi būti vienas iš ES išorės politikos aspektų. Žmogaus teisų stiprinimas, migracijos klausimai, prieglopščio suteikimo klausimas. Uh, visi šie aspektai taip pat turi būti siejami su moterų teisų klausimais ir visos politikos turi, sritys turi turėti šį aspektą. Taip pat ir prievartavimų naudojimas, kaip ginklo naudojimas kare turi būti griežtai pasmerktas ir uždraustas ir kal... surasti ir nubausti visi kaltininkai, tam, kad visuomenės, kurios buvo uh, sužalotos šių veiksmų galėtų pagaliau atsigauti. Moteris turi tapti socialinio visuomenio gyvenimo dalimi ir jų, jų įtraukimas į visuomenę turėtų padėti sukurti teisingesnę, turtingesnę ir geresnę visuomenę. Ačiū. Dėkojame. Dabar kalbės FCR frakcijos vardu kolegas Pritek. Kolega. Kolegos pirmininkė. ES padeda trečiojo pasaulio šalimis, šalims įvairiomis formomis. Bet mes kažkuria prasme primetame toms šalims ir savo požiūrį. Paklausykime, ką pasakė popiežius Franciskas – Jis pasakė, kad neturtingiausios trečiojo valstybės, neturtingiausios trečiojo, valstybė, vals, trečiojo pasaulio valstybės visų pirma nori elementarių dalykų ir reikia pirmiausia aprūpinti žmonės pačiais paprasčiausiais dalykais o ne stengtis primesti jiems savo modelių, savo taisyklę, savo ideologiją, savo gyvenimo būdą ir panašiai. Tarptautinės institucijos, tarp jų ir Europos parlamentas, turėtų stengtis plėtoti žmogiškumo ir žmogaus raidos, visiems vienodos žmogaus raidos idėją. Taigi mes kaip, kaip institucija turim ginti žmonių, žmogaus teisės bendrai. Kolega Betsera Bestračera. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė, komisarė, tarybos atstovė. Aš noriu padėkoti poniai McEvan už tai, kad iškėlė šį klausimą. Penktasis 30-ųjų metų darbo atverkės, tvarios plėtros darbo atverkės tikslas yra moterų teisų stiprinimas. Moterys yra pažeidžiama visuomenės grupė, jos yra pažeidžiama tiek dėl klimato kaitos, tiek dėl medicinių priežasčių ir joms tikrai reikia paramos Mes turime vykdyti tokią politiką, kurioje vyrai ir moteris turėtų vienodas teisės. Ir veiksmų planas, kurį mes esame parengę, dabar turi būti įgyvendinamas trečiųjų šalių atžvilgių. Tai yra to, tokie pagrindiniai dalykai, kurie leis mums įgyvendinti tuos tikslus, kuriuos nustatėme prieš dvi savaitės. Bet kokios prievartos formos prieš moteris turi būti uždrausos ir pasmerktos viena iš trijų Europos moterų jau yra bent vieną kartą tapusios psichologinės ar fizinės prievartos aukomis. Komisija turi pasirašyti ir Stambulo susitarimą ir žiūrėti, kur yra išleidžiami pinigai. Visų pirma, turime sutelkti dėmesį į švietimą, nes lygia, lygių teisų užtik, užtikrinimas galimas tik tai esant atitinkamam išsilavinimo lygiui. Ypač reikia skatinti mm, moterų ir mergaičių švietimą. Be to, nepamirškime ir ketvirtojo tikslo - aukštos kvalifikacijos ir aukštos kokybės švietimo užtikrinimos visiems, kad visi galėtų gauti pakankamą išsilavinimą. Junktinėse tautose taip pat yra pabrėžiamas išsilavinimo svarbumas moterims tam, kad jos galėtų pakeisti savo padėtį visuomenėje. Jeigu sustiprės moteris, tai sustiprės ir vyrai tuo pačiu. Ačiū. Dėkoju, dabar GUE frakcijos vardu kalbės ponė Sančias Kalendei. Pusantros minutės, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Tai žmogaus ir pagrindinių teisų klausimas. Moterys uždirba beveik 30 procentų mažiau negu vyrai ir jų perspektyvos gauti gerai apmokamą darbą yra per pus mažesnės negu vyrų. Be to moterys kenčia dėl seksualinės prievartos, kartais ir fizinės prievartos šeimoje. Lygy, lygių galimybių uh, Plano įvertinimas, laikotarpio vidurio įvertinimas rodo, kad trūksta politinės valios įgyvendinti tai, ką esame užsibrėžę. Mes pasisakome už tai, kad moterys būtų skatinamos visose srityse, ypač besivystančiose valstybėse. Reikia neleisti, kad atsirastų atotrukis tarp vyrų ir moterų, tarp jų socialinės ir politinės visuomenės padėties. moteris moterys yra labiausiai pažeidžiamos tose šalise, kurios kenčia nuo skurdo, kuriuose yra šiaip visokių problemų. Tos problemos jas paliečia dar stipriau negu vyrus. Visi komisarai turi pasirašyti tą planą ir jeigu taip, ne, tai nebus mūsų bendros politikos dalis, tai moterų teisės ir toliau bus tik tai antrinės svarbos klausimas. Ačiū. Dėkoju. Dabar žaliųjų ir vieningo alijanso vardų kalbė, kalbės ponas Sebastija. Pirmininkė. Gaila, kad salė yra beveik tuščia. Aš tiesą sakant, dar niekada nemačiau tokios tuščios plenarinių uh, posėdžių salės. Kodėl moterų klausimus mes visuomet svarstome naktį, kai jau nieko salėje nebėra. Tai yra nuolatinė mūsų daroma klaida. O čia kalbama apie esminį dalyką, apie diskriminavimą, apie moterų diskriminavimą visame pasaulyje. Tai neturi būti tik tai tušti žodžiai. Ir moterų klausimą reikia įtraukti į visus vystimosi bendradarbiavimo aspektus man labai gaila, kad dokumentas, kurį jūs pateikėte, yra tik tai darbinis dokumentas. Jis neturi oficialaus pobūdžio. Ne taip pat nenumatyta ir naujų stipresnių įgyvendinimo priemonių. Tai, kas čia parašyta, tarsi ir gražu, bet tai tie lieka tik tai tušti žodžiai. Jis ne, tas dokumentas neturi jokios galios. Mes džiaugiamės, žinome, kad žodžiai yra geri, bet mes to nepasitenkinsime. Mums reikia daugiau įsipareigojimų, daugiau aiškių žodžių kelių, kaip visa tai bus įgyvendinama. Ačiū. Dėkoju, pirmin, sako pirmininkas. Dabar ENF frakcijos vardu kalbės kolegė Milen Troščinski. Pusantros minutės, prašau. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Dar kartą mes kalbame apie dar vieną dokumentą. Europos parlamentas dar kartą šią rezoliuciją kovoja už moteris. Tačiau ši kova yra ideologinio pobūdžio. Jūs prieš moteris ir visiškai pamirštate, kad e, kai kuriuose prioritetinėse ankstesnio veiksmų plano e, sritėse e, nebuvo padaryta pažangos. Jūs pamiršote tai, kas yra svarbiausia. Žmonės bus laimingi Tuomet, kai jūs suprasite, kad visas pasaulis nėra tiesiog ir e, kažkokia scena, kurioje jūs galite veikti. Nepamirškime, kad besivystančiose šalyse labai dažnai dominuoja fundamentalistų ideologinė. E, Bresto e, mečetės dvasininkas pasakė, kad jei moteris e, išeina į gatvę be, e, negindama savo garbės, tai reiškia, kad jie išeina be e, skaros, tai yra rimtas nusižengimas. Kai kuriuose šalyse smurtas šeimose, moterio sterilizavimas yra kasdieniai dalykai. Ir Mes negalime neminėti ir Islamo valstybės, ir Boko Aramo organizacijos, kurios yra teroristinės organizacijos, o jos atsirado dalimi dėl JAV, ES ir Persų įlankos monarchijų dėka. Ir jūs kažkodėl apie tai rezoliuciją nekalbate. Eurazijos moterų forumas įvyko visai neseniai ir jame sustiko 75 šalių moteris, jos atstovavo akademinė bendruomeniai įvairioms moterų organizacijoms ir jos pasakojo apie problemas, su kuriamis susiduria moteris tiek profesinėme gyvenime, tiek savo privačiame gyvenime. Ir jos papasakojo apie tai, kad jos, daž, jos dažnai yra žaginamos, prieš jas dažnai yra naudojamas smurtas. Ir dažnai moteris po to nebegali e, turėti vaikų. Ir tų moterų vyriausybės, e, šalių vyriausybės nekovoja su terorizmu. Ir aš manau, kad jūs turėtume taip pat kalbėti ir apie tai, kad reikia raginti besivystančias šalis taip pat rūpintis ir LGBT bendruomenės narimis. Ir aš siūlau jums atsisakyti imperialistinių fantazijų. Beaucoup, Madame Depite. Ačiū. Girling, one minute, take a floor, please. Dėkuoju, Džiulį Galing, toliau. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu e, į moterių įgalinimo veiksmų planui. Ir aš taip pat pritariu ir, ponio, ir ponios Makavan raginimui paskelbti komunikatą šiuo klausimu. Tai yra būtina, kad mes galėtume realiai kažko nuveikti. Mano frakcija mano, kad vykdant vystumai bendradarbiavimą ypatingą dėmesį reikia skirti moteriams, nes mes žinome, kad moteris gali prisidėti prie skurdo mažinimo, ekonominio augimo ir prie to, kad būtų pasiekti tūkstantmečių vystimosi tikslai. Aš džiaugiuosi, kad šis planas yra atnaujintas, tačiau ir turiu tokių nuogastavimų. Man nelabai patinka tai, kad per nelik daug dėmesio skiriama informacijai ir metodologijai. Aš norėčiau, kad mes daugiau dėmesio ir pinigų skirtumėme veiksmams, realiems veiksmams. Aš taip pat manau, kad pagalba gali būti veiksminga tik tuo met, kai siekime konkrečių rezultatų. Ir aš džiaugiuosi, kad Junktinės karalystės vyriausybė atlikdama visumo bendradarbiavimo politikos peržiūrą kalbėjo apie tai, kad reikia skatinti E, pažangiausias praktikas ir tai yra labai gerai. Dėkuoju. Toliau Katrin Berder. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau taip pat padėkoti Lindai Makeven. Dėkoju Jums už Jūsų darbą. Mes, mums visuomet atrodė, kad lygybė yra neatsiejama nuo lyčių lygybės ir todėl manome, kad lyčių lygybė turėtų būti neatsiejama mūsų strategijos besivystančiose šalyse dalis. Moteris turi gyventi be baimės, kad prieš jas bus smurtaujama. Ir mes žinome, kad lytinis smurtas dažnai panaudojamas ten, kur vyksta konfliktai. Nigerijoje, pavyzdžiui, Boko Haramas elgėsi visiškai nepriimtinai. Uh, Ir e, Sirijoje moteris taip pat bėga nuo smurto. Bet vienai per kitaip žinome, kad daugybė moterų e, pastojo po to, kai jos yra išžagintos. Ir aš manau, kad mes turėtume sudaryti galimybę šioms moteriams teisėtai ir saugiai nutraukti tokį neštumą. Nes Mes taip pat turėtume daugiau dėmesio skirti tam, kad jos galėtų naudotis e, reprodukcinėmis, e, e, reprodukcinės sveikatos paslaugomis. Reikia užtikrinti, kad moteris turėtų visas reprodukcinės sveikatos teisės ir galėtų saugiai nutraukti neštumą. Tai yra būtina toms moteriams, kurios gyvena konfliktų, konfliktų apimtuose regionuose ir toms, kurios bėga nuo konfliktų. Dėkuoju. Jau. Eh, on behalf GUE NGL Group, Laura Forenza. Dėkuoju. GUE frakcijos vardu Eleonora Forenza. Prašau. Ačiū, panė pirmininkė. ES sutartyse ir įvairiuose dokumentuose, kuriuose kalbame apie tai, kad mes turime uh, siekti tvaraus vystimuose tikslų, kuriuos nesiniai apibrėžė Junktinė tautų organizacija, turėtų būti viešai paskelbti tam, kad visi, skaitant Europos parlamentą, galėtų prisidėti prie jų gyvendinimo. Tvaraus vystimosi tiksluose yra nurodyta, kad reikia padidinti moterų ir merginų galimybės mokytis, gauti sveikatos paslaugas Moteris turėtų teisę rinktis, kokį darbą dirbti ir joms turi būti atlyginama už tą darbą lygiai taip pat, kaip atlyginama ir vyrams. Mes e, pradėjome rinkti statistikos duomenės, skirstydami juos į e, e, duomenys apie vyrus ir moteris. Ir tai yra labai geras žingsnis nes taip mes galėsime e, turėti pakankamai informacijos apie tai, kas vyksta, kokia yra reali situacija konkrečiose e, šalyse, konkrečiose regionuose. Mums reikia globalios partnerystės, e, kurioje dalyvautų ir besivystančios šalis, ir išsivyščios šalis. Catch the eye procedure. Ačiū, dabar catch the eye procedūra. Du Užsirašusiai pirmiausia moteris? Pirmiausia dama? Ne? Rikardos Raos Santoš. Ačiū, pirmininkė. Protokolas tarp 10 ir 15 metų leido mums sukurti naują politiką vystimosi politikos kontekste, tačiau ne vienas instrumentas turi būti aktyviau gyvendinamas. Yra politikos ryčių, kurios turėtų būti koreguojamos, kurių reikėtų atsisakyti, siekiant renkantis kitas alternatyvas. Dabar 15-20 metų plane mūsų požiūris turi būti ambicingas, nuseklus, skatinti turime atitinkamą kultūrą tarp institucijų, skatinti socialinius tikslus, stiprinti mūsų vaidmenį pasaulyje, ginant lyčių lygybę. Visa tai turi būti neatsiejamas mūsų naujo plano komponentas ir dalis. Tad šios politikos išplėtimas įtraukiant prekybą yra labai svarbus aspektas. Taip keičiamos kultūros, taip plėtojamas sąžiningos priekybos aspektas, taip skatinamos geresnės sąlygos gyventi ir prekiauti. Ačiū. Ponas Notis Marijas. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga turi kovoti su lyčių diskriminacija, ypač darbo vietoje. Ir tuo pat metu siekti moterų įgalinimo e, besivystančiose šalise. Pasaulio finansų krizės akivaizdoje tai įtin atsiliepia, tai įtin aktualu moterims visame pasaulyje. Moterų padėtis sunkesnė. Gaunant darbą, integruojantis į darbo rinką, Graikija pagal memorandumą pasirašytą po krizės irgi nukentėjo ir moteris, nukentėjo ningai. Krizė taupimas smogė joms skaudžiausiai. Tad mums itin reikia skaidrumo. Visų pirma, turiu galvoje pensijų sistemų skaidrumą moterims ir vyrams ir pensijų srityje turi būti numatomos vienodos sąlygos ir taip pat didesnės apsaugos neštumo ir vaikų apsaugos srityje. Ačiū labai, ponė Marijas. Dabar atėjo laikas pasisakyti mūsų svečių iš komisijos. Prašom, komisarė. Žodis jums. Nuoširdžiai dėkuoju, pirmininkė. Leiskite pirmiausia pasveikinti jūs dar kartą pasveikinti savo kolega Linda McKevin, atsidavusiai dirbančią tokiu svarbiu, aktualiu ir nelengvu klausimu. Ačiū labai, kad tokiamis aplinkybėmis, tokiais sunkiais laikais skiriate tam klausimui tiek dėmesio ir tai dar kartą pademonstruoja, kad mūsų pozicijos ir užmojai yra labai artimi. Mes kartu siekiame gerinti moterų ir mergaičių gyvenimą valstybėse partnerėse. Tikiuosi, kad jūsų pagrindiniai lūkesčiai randa atsaką bendrame veiksmų plane. Tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime tęsti dialogą apie tai, kaip jį geriausiai gyvendinti. Taip pat noriu padėkoti Jums ir už atsidavimą jums visiems už atsidavimą dirbant lyčių lygybės klausimais, ypač šiemet, kai švenčiame Pekino platformos 20-metį ir jungtinių tautų e, rezoliucijos e, dėl moterų taikos ir saugumo 50-metį. Mes patvirtinom darbo tvarkę tvariam vystimusi ir jie nepaliks nuo šaly nei vieno, nei moterų, nei mergaičių. Ypač. Turiu pasakyti, kad 20-30 metų darbo tvarkė yra universali sistema su ambicingais tikslais, kuri labai svarbu dėmesį suteikia moterų, lyčių lygybei, moterims kaip tvarios plėtros, tvaraus vystimosi pagrindiniam varikliui. ES prieš porą savaičių vienareikšmiškai pasisakė New York'e, sakydama, kad gyvename pasaulyje, kur moterų teisės turi būti paisomos, kur visi turi jas gerbti ir kur visi turi galimybę išnaudoti visą savo potencialą sukurti geresnę visuomenę visiems. Komisija bei išorės veiksmų tarnyba yra viso geriopai įsipareigojusios tokį pareiškimą paversti realybę, konkrečiai įgyvendinant naująją lyčių lygybės sistemą arba planą visose institucijose, su valstybėmis narėmis bendradarbiaujant, valstybėse partnerėse, tarptautinėse organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose ir bendradarbiaujant su visais atitinkamais svarbiais partneriais. Žinoma, komisija tikisi, kad Europos parlamentas bus vienas iš mūsų pagrindinių partnerių. Dėkui uždėmesi. Ačiū. Dėkojame, gerbimas komisarė. Diskusiją baigiame. Gavome